Colleghi, iniziamo subito con un caloroso benvenuto a Jacob Zuma, Presidente del Sudafrica, che nonostante i numerosi. Kolegos, labas rytas. Norime šiltai pasveikinti Pietų Afrikos prezidentą Jacobą Zubą, kuris e, lankosi Bruselėje ir turi labai aktyvę programą. Jam labai įdomu dalyvauti ir mūsų posėdėje. E, Ir galvodamas apie temas, kurias aptarinėsime su prezidentu Zuba, aš nusprendžiau, kad reikia pasikviesti e, pagalbos besisančiam šalims vystimosi komitetą, delegaciją su santykiams su Afrika ir e, delegaciją ryšiams su Panafrikos parlamentu. Noriu pasakyti, kad E, po 10.15 aš turėsiu sutikti su Belgijos karaliumi Albertu. E, atsiprašau, e, prezidentas Zuma turės susitikti su karaliumi Albertu, todėl turėtume pradėti šį posėdį nedelsdami. Prezidentė Zuma, mes Europos parlamentas Afriką traktuojame kaip labai svarbų partnerį kuris leistų kartu pasiekti taikos ir stabilumo Afrikos žemynė. Pirmiausia, galvojant e, apie reikiamybę kovoti su klimato kaita. Mums būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs įsivaizduojate Pietų Afrikos santykius su ES ir kokį vaidmenį ES e, galėtų atlikti Afrikoje, ypač užtikrinant daugia šalį bendradarbiavimą per jungtinės tautas. Kadangi laiko neturime daug, aš suteiksiu jums žodį iš karto, ponė prezidente, ir šiltai sveikinus mūsų posėdėje. Jeigu jūs nieko prieš, kalbėkit neilgiau kaip 10-15 minučių. Labai ačiū. Gerbiamas užsienio reikalų komiteto pirmininkė, gerbiamas e, vystimosi komiteto pirmininkė delegacijos ryšiam su Pietų Afrika ir delegacijos ryšiam su Panafrikos parlamentų pirmininkai, gerbiami svečiai, ponius ir ponai. Aš dabar pirmą kartą lankausi Europos parlamente ir aš norėčiau pasakyti, kaip e, esu dėkingas pirmininkui Buzikui už šiltą prieimimą ir e, malonų susitikimą šiandien iš ryto. Mūsų diskusijos apie vystamą į bendradarbiavimą, pasaulinės pasagas kovojant su klimato kaita, apie Europos investicinius bankus ir jų nuolatinį bendradarbiavimą su Pietų Afrika buvo labai svarbios. Ir aš norėčiau išplėsti mūsų bendradarbiavimą bendrai su ES. Iš tiesų, mūsų santykiai su ES E, keitėsi, e, gerėjo nuo to, kai e, prieš 16 metų mes atkūrėme demokratiją ir dabar jau aiškiai matome, kad ES yra labai svarbi priekybos investuotoja ir vystimosi partnerė Pietų Afrikai. E, vystomojo bendradarbiavimo struktūra keičiasi labai palankiai ir mes e, e, dialogą vykdome tokiuose sektoriuose kaip sveikata, tvari plėtra, prekyba, mokslinas, technologijos. Čia mes bendradarbiavame vadovavomės į konkrečiais projektais ir programomis. Mes džiaugiamės, kad nuo 1994 metų Europos investicijų bankas suteikė daugiau negu 2 milijardus eurų, daugiau negu 40 projektų, kurie papildė mūsų vyriausybės darbą pačiuose svarbiausiuose mūsų raidos sektoriuose. Tarp jų paslaugų tiekimo gerinimas, energetikos infrastruktūra, infrastruktūros bendrai raida, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms bei mikrofinansavimas. Investicijos infrastruktūros raida buvo uh, aiškiai atspindėtos e, FIFA pasaulio čempionate Ir mes suprantame, kad Pietų Afrika traktuoja ES kaip labai svarbę partnerę, plėtojant bendradarbiavimą su Afrika bendrai ir su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenino valstybėmis. Visi šie darbai ir veikla tik patvirtina, kad ES gali būti labai svarbi veikėja besivystančiame pasaulyje. Lygiai taip pat partnerystė su pietumis, Afrika ir kitais besivysančiais regionais turi būti stiprinamos, kad jos papildytų šio regiono valstybių vystimosi darbo tvarkę. Šiuo požiūriu artėjantis trečiasis Afrikos ir ES vadovų susitikimas, kuris vis lapkričio mėnesį Libijoje, yra įgauna ypatingą reikšmę. E, tai bus proga abiems pusėms patvirtinti ryštą bendradarbiauti ir įvertinti galimybės pagerinti bendros strategijos įgyvendinimą po 2010 metų. Mūsų nuomonė, dar yra labai daug nepanaudoto potencialo, kuris leistų sustiprinti partnerystę ir sukurti apčiuopiamų rezultatų Afrikai. Mes e, laukiame iš jūsų pusės konstruktyvaus dalyvavimo ir tikimės, kad galėsime sukurti konstruktyvę partnerystę, pagrystę kolektyvę, kolektyvinę autorystę ir lyderystę. Jungtinių tautų peržiūros konferencijos e, dėl tūkstantmečio plėtros tikslų rezultatai taip pat turėtų būti panaudojami kaip e, pasirengimas e, mūsų e, susitikimui ir pagrindas strategijai po 2010 metų parengti. Ponios ir ponai, santykiai su AKR grupė yra nepaprastai svarbus, ypač kalbant apie priekybinę pusę. Šiuo metu Ekonominės partnerystės e, susitarimo gyvendinime iškilo sunkumų ir per vykstančias dėrybas akivaizdžiai pastebėjome, kad reikia e, esminio e, posūkio dėrybose. Antrasis Afrikos ir ES vadovų susitikimas įvykęs 2007 metais Lisabonoje šiam klausimui skiria labai daug dėmesio, tačiau vis tik dar tebesame toje pačioje E, padėtyje, kokie buvome anksčiau. Kaip e, SADAK IPA grupės nariai mes ir toliau esame pasiryžę dėrybas baigti. Tačiau turime pakartoti, kad daugiausia dėmesio turi būti skiriama abiems pusėms naudingam e, galutiniam vystimosi susitarimui, kuris paremtų Pietų Afrikos regiono, regionio integravimo veiksmus. Čia svarbiausi klausimai susiję su e, kilmės valstybės taisyklėmis turėtų būti išspręsti, tik tada bus galima pasiekti galutinį susitarimą. Dohos plėtros raundo užbaigimas leistų užtikrinti, kad tarptautinė priekyba būtų labiau subalansuota ir prisidėtų prie e, vystimosi darbo atvarkės kurios, ku, kuriame dalyvauja net du trečdaliai PPO narių. Ponios ir ponai, mes laikomės nuomonės, kad Europos parlamentas yra labai svarbus veikėjas įgyvendinant ES santykius su ne tik Pietų Afrika, bet bendrai su visų Afrikos žemynų ir besivystančių pasauliu. Mes manome, kad Europos parlamentas gali būti varomoji jėga, e, gilinanti supratimą tarp ES ir kitų pasaulio dalių, ypač Afrikos. Todėl mes ir toliau įtrauksime į šį bendradarbiavimą komitetus, ypač sprendžiant vidaus e, lygmens reikšmės regioninius ir kontinentinius klausimus. Mes e, žinome, kad spalio mėnesį Tarptautinės priekybos komitetas lankysis Pietų Afrikoje ir bus bandoma geriau suprasti mano minėtosius klausimus. Be to mes esame dėkingi už e, gerus santykius su delegacijomis ryšiams su Pietų Afrika ir su Pan-Afrikos parlamentu. Abi šios institucijos, įskaitant ir AKR ir Europos parlamento bendrąją parlamentinę asamblėją ir toliau atveria daugiau galimybių mūsų parlamentarams geriau bendradarbiauti ir gilinti abipusį supratimą. Ponios ir ponai, pasaulinė krizė ir besiplečianti globalizacija be abejo sukūrė poreikį sustiprinti bendradarbiavimą per tvarias partnerystės, kurios e, leistų įtvirtinti e, subalansuotą plėtrą. Todėl mes ir toliau tęsime strateginę partnerystę su ES, e, turėdami mano minėtąją motivaciją. Mes manome, kad partnerystė išlieka labai tvirtas mūsų vystimosi darbo tvarkės elementas ir Jis turi būti gyveninamas abiejų pusių, siekiant naudos ir Pietų Afrikai, ir Europos žmonėms. Dėkoju Jums už prieimimą ir man skirtą laiką. Aš labai žinau, kad laiko skirta nedaug ir būtų labai gerai, jeigu galėtume aptarti daugiau klausimų su parlamentarais, nes kai kurie mūsų manome, kad demokratija gali išlikti ir e, vyrauti tik tada, jeigu parlamentarai kaip e, liaudės atstovai e, galės e, tarti tvirtą žodį valstybės valdyme ir žmonių problemų sprendime. Ačiū. Grazie Presidente, il tempo a disposizione è veramente limitato e quindi... Ačiū, ponė pirminė, prezidentė. Uh, tikrai mažai laiko, todėl griežtai reglamentuosiu pasisakymams skirtą laiką. Dabar laikas poniai Štifler, kuri yra. E, Pone Štrifler, prašau. Ačiū pirmininkė. Pagal e BPO Pietų Afrika yra besivystanti valstybė, labai stipri, e, sustiprėjančia augančia ekonomika. Kaip Jūs įsivaizduojate savo vaidmenį Afrikos žemynė, ypač formuojant augimo modelį? Tad aišku, kad Jūsų šalyje yra ir dar daug skurdo. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima panaudoti iš ES gaunamą vystimosi pagalbą, e, mažinant skurdą ir užtikrinant šalies šalies ateitį. Okay. L'onorevole Cashman, presidente della delegazione per le relazioni. Dabar ponas Kešmenas, prašom, ačiū, kadangi jį aš jau turėjau progą pabendrauti su ponu Zuma, atsisakau savo e, klausimo, dabar ponas Galeris, kuris ir aš atsisakau savo e, klausimo. Nuostabu. Ponas Mišelis, prašau. Oui, monsieur le président, euh, nous savons. Ačiū pirmininkė. Mes visi žinome, kad jūs prezidente vaidinote labai svarbu tarpininko vaidmenį sprendžiant konfliktus Afrikoje. Uh, Um, ypač minėčiau Zimbabvės situaciją. Um, manau, kad be jūsų tarpininkavimo Zimbabvės situacija nebūtų pasisukusi tokiu keliu, kokiu jį dabar um, rutuliojasi. Ir tai yra labai svarbu. ES vis dar taiko uh, ribojančias priemonės uh, Zimbabvėje. Ar jūsų manimų tos ribojančios priemonės vis dar turi prasme? Ar jūsų manimų jos jau yra ne? produktyvios. Ačiū dabar, ponas Svensson, prašom. Ačiū, ponė prezidentinė. Žinote, kad Pietų Afrikoje ir vienoje provincijoje e, mes vykdomi, vykdomi moksleivių projektai ir 6000 moksleivių gali lankyti mokyklą ir tuo tikrai džiaugiasi visi, tačiau yra živ problema, kuri yra labai aktuali visoje Afrikoje ir Pietų Afrikoje. Kaip jūs rengėtės ateičiai? Ar, ponė prezidentė, turite kažkokių radikalesnių, konkretesnių idėjų, kad sustabdytumėme e, lygos plėtrą? Norėčiau pasidžiaugti, kad jūs, kai Liepą apsirengiate Nzesu, Mandelos kaime Liepos mėnesį. Taip pat e, buvo ten pažadėta Pietų Afrikos vyriausybės parama. Tikrai džiaugiuosi vykdomais mokyklų statybos projektais. Tikiuosi, kad jiems skiriamas vyriausybės dėmesys išauks. Ačiū, ponia Gomeš. Uh, um, Ačiū, ponė mm, pirmininkė, ponė prezidentė. E, Ponas Mandela yra ne tik Pietų Afrikos herojus, kovotojas už laisvę, tai yra mano herojus, jis tikrai stipriai prisidėjo prie solidarumo e, stiprinimo. Nigerijoje yra moteris, kuri yra laikoma e, e, Etijopijos Mandela. Ar būtų galima kažkaip padėti šiai drąsiai moteriai? Ačiū. Ačiū dabar ponas Watson. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną prezidentą Zumą. E, mus, mums tikrai padarė milžinišką įspūdį jo šalies pažanga pastaraisiais metais. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės ateityje. Tikimės, kad naujasis susitarimas tarp Pietų Afrikos ir ES padės pagilinti partnerystę ir sustiprinti bendradarbiavimą tarptautinių lygmenių. Tačiau prezidentė Zuma, kai kurie iš mūsų sunerime dėl tam tikrų pranešimų dėl naujo žiniasklaidos įstatymų. Jis esą gali apriboti e, žodžių ir žurnalistų laisvę. Norėčiau sulaukti jūsų komentarų ir patikinimo, kad žiniasklaidos laisvė liks nepaliesta jūsų e, gimtinėje. Prašom. La parola all'onorevole Sargentini. Ačiū dabar, e, ponė Sargentini. Ačiū, ponė pirmininką, kadangi esu vicepirmininkė delegacijos ryšiams su Afrika, tikrai norėčiau nuoširdžiai pasveikinti jūs, jūsų ekscelenciją mm, prezidente. Norėčiau pažymėti, kad demokratija ir parlamento vaidmuo nepaprastai svarbus ginant žmonių interesus par pastaraisiais mėnesiais vyksta aktyvus aktyvės diskusijos dėl jūsų pasiūlytų įstatymų, dėl žiniasklaidos ir dėl e, specialių apeliacinių teismų. Taigi mane domina oficiali e, par vadovybės e, poziciją dėl apeliacinių tribunų. Taip pat gal galėtumėte pakomentuoti ponio Van Rompuy idėja dėl, dėl posūkių santykiuose su Zimbabve. Ačiū. Ponas Van Orden, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti prezidentę Zumą. Praeitie par labai nenoriai ėmėsi regioninės lyderis vaidmens Pietų Afrikoje – ir ypač ir žinome, kad yra problemų su Zimbabve. Nuo partnerystės susitarimo būtų galima daugiau pasiekti, tačiau par abejingai žiūri, kaip Zimbabvės žmonės terrorizuoja ir Marina Badu Mugabės režimas. Reiktų susirūpinti Zimbabvės gyventojų uh, E, likimu ir ypač kai kuriuose deimantų kasyklose yra daug nerima keliančių faktų užfiksuota. E, kai kurie galvoja apie tikslinės sankcijas, tačiau jos turėtų būti nukreiptos ne prieš Zimbabvės gyventojus, bet prieš Mugabės režimą ir jo parankinius, kurie eksploatuoja šalį jau ilgiau nei dešimt metų norėčiau, kad par aktyviau veiktų, stengdamasi pakeisti situaciją Zimbabvėje. Ačiū. Si Georgijų. Dėkui, ponas Georgijų. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο. Ήθελα... Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponė prezidentė. Yra daug rimtų problemų, su kuriamis Pietų Afrika šiandien susiduria. Ir aš norėčiau paprašyti prezidento šiandien tarti keletą žodžių, pavyzdžiui, dėl klausimų susijusių su olimpinėmis žaidynėmis. Kiek čia būtų galimybių šiai šaliai uh, surenkti tokias žaidynės. Taip pat norėčiau pasiteirauti Pavyzdžiui, dėl, turint omenyje pasaulio taurės e, rungtynės ir, pasir, ir, ir galbūt galima su olimpinės žaidinės. Panašu, kad yra žmonių, kurie dirbo pasaulio taurės pasirengimo darbuose, bet dabar jau yra atleisti. Paskleist. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė prezidentė, kadangi esu flamandas. Uh, Mane domina situacija par, kadangi e, yra glaudus ryšys tarp Olandų ir e, Afrikans kalbų, tačiau situacija man kelia nerima, ypač e, tam tikro nusikaltimai ir išpoliai prieš baltuosius ūkininkus ir netgi jų žudimas daugiau nei 10 at, tūkstančių atvejų užfiksuota. E, e, ūkininkai užpuolami ir nužudomi. Tai yra labai plati problema, regimos par tam tikros tendencijos, kad tokie veiksmai yra neribojami ir netgi skadami. E, tokie šūkiai yra kaip nužudyk ūkininką. Ir žinome nerima keliančius jūsų partijos jaunimo skyriaus vadovo pareiškimus, ką jūs ketinate daryti ateityje, kad e, pakeistumėte situaciją ir užkirstumėte kelią tokiems įvykiams. Kolega Landsbergis. Ačiū, panas Landsbergis. Mr. President, uh, uh, we would be grateful. Panas prezidente, uh, Gal galėtume tarti keletą žodžių apie Pietų Afrikos taikos palaikymo ir taikos skatinimo pastangas tikrai tokiam neramiame mm, žemynė kaip visa Afriko, ypač šiaurėje. Ačiū, kolega Panseri. Eh, Ačiū pirmininkė. Bandysiu trumpai. Aš taip pat galvoju, kad Pietų Afrikos Respublika yra auganti, stiprėjanti valstybė, bet aišku, yra vis dar išliekančių rimtų problemų. Ir kaip kaip aš suprantu, tai būtų nusikalstamumo problemos, kurios trukdo jums užsitikrinti tolesnį šalies augimą. Taigi norėčiau paprašyti prezidento Zumo tarti keletą žodžių apie um, numatomus veiksmus, kuriais bus ketinama kovoti su nusikalstamumu. Esu Dorfler, atsiprašau, praleidau kolegą. Ačiū, noriu pasveikinti Jūs, ponė e, prezidentė. Par puikiai pasirodė per e, pasaulio futbolo čempionatą. Daug apie šią šalį sužinojom. E, sveikiname Jūs su, tai, su tuo ir paveikslas žiniasklaida buvo visiškai kitoks nei įprastas. Kokią ekonominę naudą gavo par iš šio renginio, kadangi žiniasklaida teigia, kad tik didžiosios įmonės pasipelnė iš šio renginio, ar visa šalis pajuto ekonominę naudą iš šio renginio. Ačiū. Presidente Zuma, lei la risposte. Prezidentė Zuma, jums dabar žodį suteiksime atsakyti. Thank you, thank you. I can see I'm in parliament. Ačiū pirmininkė. Aiškiai matau, kad esu parlamente. Pagal tai, kiek užduota klausimų, bet galiu pasakyti, kad A, tikrai Jeigu norėtume, jeigu bandyčiau atsakyti į visus tuos klausimus išsamei, tai reikėtų labai labai daug laiko įsivaizduočiau, kad turėčiau pradėti nuo Zimbabvės, nes buvo nemažai klausimų dėl Zimbabvės, o tada pabandysiu perėti prie kitų klausimų. Aišku, <laughs> matysiu, jeigu, jeigu viršysiu labai jau laiką, tai jūs plaktuku mušite. Taigi, dėl Zimbabvės. Kaip žinote, Pietų Afrika dalyvauja e, tame procese nuo pat problemų Zimbabvėje pradžios. Jūs puikiai atsimate, kad kai tik tai tos problemos e, prasidėjo, e, Pietų Afrika iš karto prisijungė prie proceso, buvo daug dalykų kur iš pradžių gal neižvelgėme, nes um, mes bandėme su, suvaldyti tą problemą, kad ji neišsiplėstų. Mes tengiamės netgi organizuoti ministerinius sutikimus su Zimbabvė, kad kažkaip tai um, suvaldytumėm tą problemą. Nes visų pirma, mes puikiai suprantame, kad Zimbabvė daro tiesioginį poveikį Pietų Afrikai. Taigi mums tai yra mm, ne vien tik tai klausimas toks, ką Zimbabvė e, turi daryti pati, bet tai tiesiogiai paliečia mus. Ir tikrai nereikia sakyti, kad Pietų Afrika nesėmė lyderės vaidmens tose procesuose. Tikrai nuo pat pradžių mes tengiamės tą padaryti, tačiau tai buvo labai sunku, kadangi abi pusės buvo labai ryštingai nusiteikusios dirbti, tačiau nuomonės buvo labai skirtingos. Buvusio prezidento Mbeki dalyvavimas galbūt dažnai buvo, liko nepastebėtas. Žmonės ne, gal ne visiškai suprato, kad būtent dėl jo įtakos uh, atsirado konstitucijai konkretus punktai, pavyzdžiui, dėl balsų skaičiavimo ir todėl, pavyzdžiui, balsų skaičiavimas buvo labai tikslus, labai kruopštus būtent dėl prezidento Mbeki įvestų nuostų konstitucijai ir būtent todėl mm, viskas buvo labai tinkamai atlikta balsavimo vietose iš karto su visų um, atspaudavimu, pasirašymu, balsadėžiu ir taip toliau. Po to, aišku, dėl sadėk darbo uh, sukuriant palankesnės sąlygas ir tikrai tos sąlygos buvo uh, kūriamos tuo metu. Būtent todėl ir buvo kreiptas į Pietų Afriką padėti sudaryti tą sutarimą, kurį dabar mes ir padam sudaryti. Tik tai uh, tikrai nebuvo galima tikėtis, kad pietų Afrikos žmonės lips ant stogų Zimbabvėjai, kritikuos, aiškins, kišis tokiu būdu. Iš tikrųjų, tik, tikrai nebuvo galima tikėtis iš mūsų to. Mūsų vaidmuo, mūsų manimų, buvo būtent sudaryti palankę situaciją tiems procesams, padėti jiems vykti ir būtent tą mes ir darėme. Uh, Ir tą mes aiškiai pasakėme savo ataskaitoje. Dėl Zimbabvės taip pat buvo aštuonių savaičių maždaug jau buvo parengtos ataskaitos ir buvo pabrėžta, jog tikrai Zimbabvėje yra padaryta didžiulė pažanga su labai iškiu kelio gairių planu, su labai iškiu tvarkarašiu, kas turi būti padaryta. Būtent tuomet Sadek nusprendė dėl to, kad mm, Zanopi yra labai neįgiamą nuostatą dėl tų sankcijų, kad mes turėtumėm kreiptis į pasaulio bendruomenę ir paprašyti tas sankcijas panaikinti tam, kad procesas turėtų bent kažkokius tai šansus materializuotis. Mes galvojame, kad tie klausimai, kurie vis dar uh, kurie iš tikrųjų ir buvo tų sankcijų pritaikymo priežastis, jau dabar yra panaikinti. Iš esmės, 2-3 tai buvo dalykai. Aš manau, kad jeigu toliau bus taikomos tos sankcijos, jūs jas vadinate mm, ribojimais, tam tikrie, ta, ribojimo priemonėmis taikomomis tam tikriems asmenims. Manau, kad iš tikrųjų, kaip ir Zanapy pasakyta, tol, kol yra parama valdžios veikimui, bet ne iki galo, kadangi kai kurie kabineto nariai gali būti bet kur pasaulyje, kai kurie kiti negali, nes tie, kuriems yra taikomos tos sankcijos, negali keliauti po pasaulį, negali atlikti viso vienybės vyriausybės darbo iki galo. Taigi, aišku, tos sankcijos yra ribotos, tačiau tos sankcijos trukdo kai kuriems ministrams atlikti savo darbą iki galo. Ir tai yra problema, kurią mes turime spręsti. Mes galvojame, kad jeigu nepanaikinsime sankcijų, tai iš tikrųjų tik taip padėsime tiems, kurie nori išlaikyti įtampą Zimbabvėje dar ilgą laiką. Ir iš tikrųjų po rinkimų viskas buvo daroma, kad įtampa sumažėtų, Ir iš, jeigu nepanaikinsime tų sankcijų, netur, nesuteiksime žmonėms galimybės dirbti, žengti į priekį ir ką Sadek daro, iš tikrųjų tos sankcijos yra nenaudingos. Iš tikrųjų, jeigu jos būtų panaikintos, tai Sadek tai būtų labai gerai, nes Sadek tikrai negali imtis jokių veiksmų. Jeigu Sadek imtųsi kokiu nors veiksmu, tai būtų tarsi uh, pagalba tiem, kurie dirb, dirba prieš Zimbabvė. Tai tikrai būtų nenaudinga Zarek. Aš žinau tikrai, apie ką eina kalba. Tai yra žmonės, kurie tikrai pasisako už Pietų Afriką. Yra daugiau kaip 3 milijonai. Ir tikrai yra 3 milijonai Zimbabvės gyventojų. Ir, ir tai yra konkretus klausimas, aišku, visiškai konkretus dalykai. Mes Mes žinom pozicijas taip pat ir sadėpį e, ir mes tikrai dirbame ne dėl to, kad kažkam įtiktumėm, mes dirbame todėl, kad mes norime išspręsti problemą Zimbabvėje. Ir todėl sadė kreipiasi į e, pasaulio bendruomenę, kad sankcijos būtų panaikintos arba bent jau suspenduotos, kad būtų galima suteikti šansą tiems procesams e, įvykti, kuriuos mes remiame. Aišku, visose dėrybose visuomet daromi kompromisai iš, iš visų pusių ir mes labai tikimės, kad pasaulio bendruomenė padarys kompromisą šioje situacijoje tam, kad procesai galėtų vykti. Net jeigu netikime tuom, iš tikrųjų tos sankcijos trukdo Zadekui daugiau padaryti Zimbabvės labui. Mes galvojame, kad ta pažanga kurią galėtumėm padaryti, iš tikrųjų gali būti įtakota tų kliūčių, su kuriamis mes susidarėme. Ir tikrai netgi tie, tos problemos, kuriuose Zimbabvė yra įstrigusi, nėra tokia, tokios, didel, tokia didelė kliūtis Zimbabvėje, kaip kad šio, šie klausimai. Iš tikrųjų, mes apie tos klausimus kalbame ir lygiai taip pat sakome ir dėl rinkimų kad turi būti iš naujo pagalvota apie e, taikomas priemonės ir turi būti sudaryta mums galimybė padėti Zimbabvei. Ji kenčia. Mūsų šalis kenčia nuo Zimbabvės situacijos labiau nei bet kuri kita pasaulio šalis ir todėl mes ir labai ryštingai dirbame tose procesuose, padėdami tiems tiems pasikeitimams vykti. Visi klausiu apie tai, iš tikrųjų, tai neteoriškas dalykas mums. Mums tai yra labai praktinis, aiškus dalykas ir mes galvojame, kad sankcijų panaikinimas padėtų Zimbabvijai gerinti situaciją. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių dėl žiniaslaidos uh, apeliacinio skundo, apie ką mes kalbėjome. Taip, nes konferencijoje 2007 metais buvo aptartas tas klausimas ir priimta rezoliucija. Rezoliucija yra pasakyta. Išanalizuokime galimybę įkurti tokią instituciją. Nors nors um, jau buvo tokie klausimai keliami, mes pasakėme gerai, išanalizuokime, išanalizuokime tą galimybę. Būtent buvo pažvelgta mm, į tą klausimą dabar taip tarsi jau mes kažkokį tai įstatymą prieiminėjame. Mes norėjome, kad žiniaslaida pati dalyvautų. Nes tikrai žiniasklaidos pranešimai labai įtakoja e, Pietų Afrikos piliečių teises, e, piliečių situaciją, nes labai dažnai tikrai yra prasilenkiama ir su piliečių orumu, ir su jų e, teisė į privatų gyvenimą, kas yra garantuota mūsų konstitucijai. NC yra privati šalis, kuri turi teisę užtikrinti, jog piliečių piliečių e, privalo iš, taip pat dirbti taip, kad piliečių teisės būtų garantuotos tokios, kokios yra užtikrintos um, konstitucijai. Žiniaslita pati pripažino, kad iš tikrųjų situacija nėra adekvati kai kuriais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu kreiptumėmės į ombudsmeną, nežiūrint, koks būtų skundas, ombudsmenas daugeliu atveju pasakytų, žiniaslaidai taip, atsiprašykite. Ir jeigu aš galvoju, kad to atsiprašymo man nepakanka, ką aš galiu padaryti? Nieko. O kaip pilietis aš turėčiau turėti tokią galimybę kažkur tai pasiskūsti toliau, dar kažkur tai kreiptis. Mes kalbame mm, ne apie struktūrą, kuri e, imtųsi e, klausimo tyrimo. Tai būtų struktūra, tai būtų institucija, kuri spręstų skundus po to, kai jau klausimą kažkas išsprendė. Mes kaip valdanti partija kovojame už žiniasklaidos teises, laisvės ir mes pasakėme labai aiškiai, ginsime jas iki galo, tačiau iš tikrųjų tokia laisvė negali būti piknaudžiaujama. Tai yra vienintelė institucija, kuri yra nereguliuojama įstatymo, tai yra savireguliacijos principais veikianti institucija. Tai kodėl, kodėl jų teisės turėtų būti visiškai neribotos? Me, tomis uh, žiniasklaidos teisėmis ir laisvėmis turi būti naudojamas įtinkama ir todėl mes pradedame tokias diskusijas. Mes nesakome, kad uh, dabar viskas, visas žiniasklaidos laisvės ir teisės suvaržysime. Ne, taip nebus, nes jos yra labai svarbios visuomeniai. Taip, visų pirma, reikia įsisamoninti, galvojant, pavyzdžiui, apie valstybės paslaptis. Aš nemanau, kad čia labai išpūstas burbulas. Iš tikrųjų, nėra tokios valstybės, kuri neturėtų valstybinių paslapčių. Tai uh, Kalbėkime apie tai. Ir yra būtent diskusijos, iki kur gali nueiti. Jau dabar yra Pietų Afrikoje įstatymas, kuris gina informaciją tam tikrą, kadangi valstybė turi teisę turėti valstybės paslapčių. Tikrai um, tie, kas komentuoja šį klausimą, labai išputė tuos dalykus. Tai yra klausimas jau, kur čia e, priešingai nei tas e, skundų teismas, apeliacinis teismas, tai spręstų, čia yra kiti dalykai. Pavyzdžiui, dabar kalbant apie infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, čia mes sakome, kad tie įgūdžiai, kurie yra sukaupti regionų e, lygmenių, turi būti panaudoti viso šalies labui. Ir tie žmonės tikrai, tikrai niekur nepradings, jie bus įdarbinti tose programuose, kurias mes ketiname įgyvendinti. Toliau. Ir kol e, pirmininkas nepasiuntė manęs į giliotiną, aš pabandysiu atsakyti į kitus dar klausimus. Dar turiu daug laiko, puiku tada. Dabar dėl to vaidmens, kurį Pietų Afrika galėtų suvaidinti Afrikos žemynę. Mes galvojame, kad turint omenyje Pietų Afrikos dydį, patirtį ir taip toliau, mes galime suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir mes jį vaidiname. Visur, kur tik tai yra Afrikoje problemos, mes tengiamės dalyvauti užtikrinant taiką, mes dalyvaujame palaikant taiką, mes dalyvaujame tarpininkaujant, padedant uh, suformuoti palankę aplinką tai, kai mes naudojame savo išteklius, savo jėgas. Mes būtent galvojame, jog mes esame vartai į Afriką daugeliu požiūrių. Ir todėl mes pripažįstame, koks vaidmuo mums tenka ir mes niekuomet nenorime vaidinti antraeilio vaidmens. Mes galvojame, kad mes turime visus o, pajėgumus, politinius ir kitokį supratimą ir mes galime o, tikrai suvaidinti mums tenkantį vaidmenį. Dabar dėl živ ir AIDS. Taip, praeitie yra buvę problemų tuo klausimu. Tarp kitko, E, jos nebuvo susijusios su tuo, kad mūsų politikos buvo netinkamos. Ne, mūsų politika buvo tinkama, mūsų programos buvo tinkamos. Problema buvo živ ir AIDS politizacija. Tai buvo problema, kadangi dėl to mūsų programos prarado reikšmę, nes buvo norinčių um, užimti užimti dominuojančią padėtį visose diskusijose. Nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtumėt mūsų programos, živ ir AIDS klausimus rytyje yra labai puikios. Mes e, galvojame, kad e, iš tikrųjų piliečiai turi teisę žinoti savo padėtį, mes turime um, tą viešą testavimą, tai, kas jau po to, ta informacija jau tai yra konfidencialus dalykas, kiekvieno asmens asmeninė informacija, tačiau mes turime daug programų, kurios būtent yra skirtos sudaryti galimybės testavimui. Toliau dėl Etijopijoje įkalintos moters Na, jūs sakėte jį kaip Mandela. Na, aš žinau viską apie Mandelos darbą, apie jos darbą aš gal tiek daug nežinau, bet aš galvoju, kad jeigu ji yra neteisingai areštuota, tai reikia, e, aišku, išsakyti poziciją, bet mes nežinome, kokia yra ten situacija toje šalyje, mes nežinome, kokios teisės buvo pažeistos, tai mm, gal aš manau reikėtų susilaikyti nuo komentarų, kuomet nežinai iki galo visos situacijos, bet aš manau, kad jeigu ji tikrai yra kaip Mandela, tai reikėtų imtis kažkokių tai veiksmų. Dėl olimpinių žaidinių, taip, mes labai norėtumėm, kad olimpinės žaidinės būtų surinktos pas mus, mes turime pajėgumų tam. In the mid Prisiminkime, kad mes bandėme prieš 15 metų e, surenkti olimpinę žaidinę dėje nepavyko ir tikimės, kad šį kartą mus tartautinė bendruomenė palaikys. Dar e, norėčiau pasitikrinti, kokius klausimus neatsakiau. Well, with regard to the economic benefits of... Dėl mm, futbolo pasaulio čempionato ekonominės naudos, ji buvo milžiniška. E, besirengdami e, pasaulio čempionatui e, investavome daug į infrastruktūrą, nauda milžiniška, pastatyti keliai, atnaujinti oro uostai, pagerint ta esamų pastatų būklė, daug naujų pastatų pastatyta, bet to dar pabrėšiu, kad tai tikrai padidino mūsų ekonominį augimą. Aišku, kad situacija po futbolo čempionatą tikrai pasikeitė. Be to svarbu, kad pasikeitė par įvaizdis pasaulyje. Pasaulis niekada nemanė, kad mes sugebėsime laiku e, padaryti tiek daug darbų, netgi mes e, padarėme viską anksčiau, keturiais mėnesiais FIFA e, funkcionieriai buvo nepaprastai patenkinti mūsų organizaciniu darbu, mūsų pasiekimais. Aišku, tam tikrų problemėlių neišvengta, bet pabrėžčiau, kad pasaulio futbolo čempionatas suvienijo par gyventojus, sugrįžo ta dešimtojo dešimtmečio Mandelos dvasia. Kiekvienas mojavo par vėliavėlę ir didžiavosi, kad yra mūsų šalies pilietis. Sakyčiau, tai milžiniška sėkmė ekonomiškai, politiškai ir kalbant apie vidinį susitaikymą. I think uh, we've tried, let me just do the last check. Na dar kartą reikia pasižiūrėti, ar visi klausimai atsakyti. Oh, <clears throat> violence on farmers. Tikrai išpoliai prieš ūkininkus Iš ties tokių nusikaltimų par yra, jie buvo užfiksuoti, kovojame su šiais nusikaltimais ūkiuose, mm, mes e, rengėme specialius planus kovoti su šio reiškiniu, bendradarbiauja policininkai su ūkininkais, e, ūkininkus šie planai tikrai džiugina. Žinoma, e, daug ką dar reikia nuveikti. Apskritai nusikalstamumas e, mūsų šalyje sumažėjo, kaip e, praneša mūsų policijos departamentas, tai rodo, jog sugebame kovoti su nusikalstamumu. Ši, jau tariau keletą žodžių apie taikdariškas operacijas, kuriuose dalyvauja par. E, atrodo taip, taigi manau, kad į visus klausimus atsakiau. Ačiū Jums. Colleghi, ritorniamo al punto 1, approvazione dell'ordine del giorno. Kolegos, grįžkime prie darbo tvarkės pirmojo punkto, darbo tvarkės prieimimas. Žinant, kad vyksta Bruselio oro uosto dispečerių streikas, Mums e, tenka atidėti pasikeitimą nuomonėmis su Pablo Kunkin, kuris yra Ukrainos ministras ir taip pat su uh, Ukrainos parlamento komiteto nariu Borisu Tarasjuku. Nukelsim tą į klausimą iš šiandienos popietę. O dabar e, uh, galiu pasakyti, kad išplėstinio biuro posėdis ankeltas į ankstesnį laiką. Protokolo patvirtinimas. Rugsėjo 2, 6 ir 7. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu nėra prieštaravimo, tada tvirtinam. Di partenariato e cooperazione con il Turkmenistan, progetto di... Periname prie penkto posėdžio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos bendryjų bei jų valstybių narių ir Turkmenistano partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo sudarimo. Pranešėjas Norika Nikolai, norėčiau jūs primi, Jums priminti, kad čia kalba apie du atskirus dokumentus, rekomendacijos projektą, kuriame įvardinama Europos parlamento pozicija dėl minėtojo susitarimo įgyvendinimo yra atskiras klausimas. Šeštas punktas tai yra e, rezoliucijos projektas. Pirmiausia, norim išaiškinti, dėl kokių priežasčių e, nuomonės referentė patikė tokias rekomendacijas. Europos parlamentas turi pateikti, pritari, suteikti pritarimą partnerystės susitarimui tarp ES ir Turkmenistano. Ir dabar pateiksiu, suteiksiu žodį poniai Nikolai. Limba mea nativă pentru a nu fi interpretări în legătură cu așa. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš e, noriu kuo aiškiau išsakyti savo poziciją dėl rezoliucijos projekto. Aš norėjau, kad ten būtų atspindėta pusiausvira tarp Turkmenijos poreikių, tai yra e, demokratinės paramos, ir ES interesų tai yra poreikio paremti savo kaimininėse valstybėse demokratinį ir ekonominį stabilumą. Tai yra reikalinga abiems pusėms. Galiausiai Turkmenistano raida e, didelė dalimi priklauso nuo to, kaip jis sugeba eksportuoti savo energetikos resursus. E, Turkmenistanas turi tenkinti minimalius e, standartus savo piliečių padoriam gyvenimui. Aš e, tai sakau po to, kai apsilankiau Turkmenistane ir per savo vizitą galėjau diskutuoti ne tik su oficialiais pareigūnais, bet ir su piliečiais, e, su diplomatiniu korpusu ir dakšavatu. Aš galiu pasakyti, kad ES e, siekia e, privilegijuotusios partnerystės ir dialogo. Ir mano nuomonė, Centrinė Azija turėtų būti mūsų bendradarbiavimo darbo tvarkėje. Ne tik, kai kalbame apie ekonominius interesus ir ekonominį dialogą, bet ir e, svarstant galimybę paremti mūsų interesus susijusius su regiono stabilumu ir demokratinė raida. Tai užtikrintų ES kaiminystės saugumą. Manau, kad Europos parlamentas ir Europos taryba yra suinteresuoti, kad tas susitarimas būtų sudarytas, kadangi mes negalėsime savęs traktuoti kaip aktyvaus partnerio, jeigu e, bendradarbiavimo nepagrysime juridiniu pagrindu. Dialogas tarp ES ir Turkmenistano turi būti tvirtintas teisiškai ir yra reikalinga tokia teisinė bazė, kuri tą dialogą e, leistų traktuoti kaip efektyvų ir e, juridiškai teisėtą. Aš e, norėčiau išsakyti e, šiokių tokių e, minčių dėl informacijos teikimo. Galiu pasakyti, kad Turkmenistanas neužima tokio vaidmens, kaip, kad, pavyzdžiui, Šiaurės Koreja pasaulio žemėlapyje Turkmenistane e, demokratijos standartai yra kur kas aukštesni ir tai yra pasiekta ES dėka. Ir e, tai buvo pasiekta pasikeitus politiniam režimui, tai reikėtų atkreipti dėmesį. Labai svarbu pastebėti, kad šios šalies e, demokratėjime e, svarbu vaidmenį atliko Jungtinės tautos. Jungtinės tautos Okšabate įgyvendina daug programų, tarp jų Europa House programa. Ir aš manau, kad mums reikėtų šioje valstybėje sustiprinti demokratijos lygį ir e, tvirčiau gyvendinti Europos projektus dėl žmogaus teisų įgyvendinimo. Aš e, taip pat žinau, kad ten aktyviai dirba nevyriausybinės organizacijos, e, kurios padeda geriau e, įtvirtinti demokratijos standartus skirtinguose e, lygmenyse, negu kad ES oficialiai gali padaryti. Žinau, kad ES bendradarbiauja su visais svarbiais kaimynais. Turkmenistanas yra labai svarbus mūsų kaimynas Centrinėje Azijoje. Be abejo, egzistuoja ir kitų svarbių politinių interesų šiame regione. Prisiminkime Rusiją ir Kiniją. Jos e, turi didelį tradicinį ekonominių santykių potencialą su Turkmenistanu. Ir pastaruoju metu tie santykiai tarp Rusijos ir Kinijos e, su Turkmenistanu sustiprėjo. Ir e, Turkmenistano prezidentas vakar paskelbė, jungtinių tautų tribūnoje, kad jie siekia platesnio bendradarbiavimo tarptautinių lygių. Du svarb... Visi projektai yra labai svarbus ir dėl tos priežasties aš prašau jūsų paremti šį susitarimą, kuris leistų mums suvaidinti svarbesnį vaidmenį Centrinėje Azijoje ir mano nuomonė tas regionas ir pats Turkmenistanas turi būti ES užsienio politikos prioritetas. Be to, e, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, e, Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų traktuoti šį e, regioną prioritetiniu taip pat. Aš tikiuosi, kad mes pritarsime tam susitarimui. Ir dabar dėkuoju uždėmesi ir laukiu jūsų klausimų bei komentarų. Ačiū, ponė Nikolai. O dabar žodžio paprašė šešėlinis pranešėjas, ponas Peterlė, EPP. Gospod predsedujoči, e, jaz sem vesel e, dela, ki ga je opravil. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi mūsų pranešėjos atliktų darbų. Manau, kad ji labai atsakingai apsėmė šį uždavinį. Bet taip pat suprantu, su kokia dilema jis susituria ir kodėl ji teikia tokį galutinį pasiūlymą, koks yra dabar parštas dėl e, bendradarbiavimo juridinio pagrindo sukūrimo su šia Centrinės Azijos valstybė. Tai yra tik viena, vienintelė šalis e, Centrinėje Azijoje, su kuria e, dar neturime juridinio pagrindo bendradarbiauti. Iš tiesų, Mes bandėme išsiaiškinti, kam prioritetai turėtų būti skiriami ir į kuriuos interesus reikėtų atsižvelgti labiausiai. Mano nuomonė šiame pranešime yra viskas, ko reikia ir sudėti teisingi akcentai. Pirmiausia, e, tai ES pamatinių vertybių ir principų laikymasis. Tai yra neatskiriamas bet kokio tokio susitarimo elementas. Faktas tas, kad šioje šalyje dar tebe egzistuoja susirinkimų laisvės, žodžio laisvės, tikėjimo laisvės, teisės viršenybės, demokratijos problemų. Nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos negali dirbti toje šalyje, ES neturi savo atstovybės. Taip pat yra puikiai žinoma, kad net ir Raudonasis kryžius nėra gali dirbti Turkmenijoje, jam nėra leidžiama ten dirbti. Iš Turkmenistano išvažiuoja netgi gydytojai be sienų. E, nevyriausybinės organizacijos susiduria su sunkumais dėl e, išvykimo į užsienį ir panašiai. Taigi mes susidurime su labai aiškia dilema. Arba laukiame, kol bus priimtas šis susitarimas ir tikimės, kad kažkas e, pažangaus įvyks, Manau, kad po pastarųjų metų pokyčių galima tikėtis, kad reikalai krypsta gerąją kryptimi. Arba kitas variantas, kaip siūlo komisija ir taryba, yra toliau tęsti šio susitarimo sudarimą. Manau, kad būtų daugiau, priežaš, daugiau argumentų už šį susitarimą negu prieš jį. Nes jeigu mes atsisakome sudaryti šį susitarimą, tai mes netenkame bet kokio juridinio pagrindo uh, bendradarbiauti su ta šalimi ir siekti savo interesų geresniais būdais, negu kad būdavo iki šiol. Aš asmeniškai jau ilgą laiką esu įsitikinęs, kad visa Centrinė Azija ir kiekviena valstybė esanti joje turi būti traktuojama kaip strategiškai svarbus regionas ES ir mes turėtume imtis mažų pavienių žingsnelių, kad e, palaipsniui e, reikalai šiame regione pagerėtų. Ir tokiamis aplinkybėmis aš be abejonės e, remiu šio pranešimo pagrindinę gyją, tai yra tęsti darbą ir sudaryti susitarimą. Ačiū ponė Peterle, ponas Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė, mes galime kalbėti apie Turkmenistano klausimą ir jos varstimas jau trunka ištisus metus. Tikrai nelengva sužinoti, kokia yra situacija vietoje. Prieš keletą metų pasirodė mm, daugiau informacijos apie Turkmenistaną, kaip ir apie, visą, e, kaip ir apie rytų Europą. Labai susidomėjęs perskaičiau pranešimą, ačiū pranešėjai. E, mes norime stiprinti santykius su Turkmenistanu, tačiau ar tai padėtų pagerinti e, tokių žmonių, e, ten gyvenančių žmonių situaciją, jei taip tikrai reiktų siekti susitarimo. Reikia grįžti prie tikėjimo ir sąžinės laisvės klausimo. Ten dirba kai kurios organizacijos, tačiau mes regime tam tikrą testinumą tarp e, to buvusios Nijazovo, Turkmenbaši vyriausybės ir dabartinio vadovų tiek krikščionėms, tiek e, kitoms religijoms kyla problemų, atkreipiu dėmesį 13 straipsnį pranešime tikrai problematiškos ten išsakytos mintis. Taigi griežta visuomenės kontrolė niekur nedingo. E, krikščionis e, ten yra varžomi, krikštas ribojamas, krikštimai vyksta net naktimis aišku, turime pripažinti, priminti, e, kad e, reikia atsižvelgti į visus tuos trūkumus, neigiam, neigiamus pareiškimus, neigiamus įvykius bei tai, ką galėtumėme pasiekti šiuo susitarimu, kaip galėtumėme pakeisti e, situaciją. Manyčiau, mums reiktų dar stipriai padiskutuoti apie susitarimo naudą ir mūsų pranešimo galutinę versiją. Akivaizdu, kad sąžinės ir religijos laisvėje yra daug trūkumų. Taip pat tenka apgalėsauti, kad naujoji valdžia tęsė ankstesnio režimo vykdytą politiką. Ačiū. Presidente della Sottokommissione diritti umani. Prego žmogaus teisų pakomitečio e, pirmininkė ponė Hautala. So Ačiū pirmininkė, aš taip pat esu ir šešilinė pranešėja nuo žaliųjų. Manau, kad tai unikali proga mums pasiaiškinti, kaip Europos parlamentas uh, panaudos savo mm, formalaus pritarimo tarptautinės sutartims galės. Ir aš tikiuosi, kad su pranešėjos pritarimu ir komiteto pritarimu bus galima būtent pasiaiškinti giliau, kaip tokie kokia priemonė, tai yra mm, tas pritarimas sutartims, galės veikti, kaip mes galėsime tai panaudoti, padedančiai šaliai užtikrinti įstatymo viršienybę, žmogaus teisų e, gerbimą ir taip toliau. Kol kas nei pranešėjai, nei kiti nepaneigė, kad toje šalyje yra labai rimtų problemų. Mano pasiūlymas būtų toks, jei sutiktumėt, galėčiau pasiūlyti savo kolegoms mūsų pakomitetie surenkti ad hoc klausimus su komisarais galbūt, su žmogaus teisų atstovais, universiminėmis organizacijomis iki spalio 14 dienos, ne vėliau, atitinkamai, aišku, pranešėčiai turėtų pritarti ir komiteto nariai suinteresuoti galėtų dalyvauti, kad galėtumėm panalizuoti, kaip um, to, būtent tokios politikos priemonių pritaikymas galėtų padėti pagerinti situaciją šalyje. Taigi, jeigu jūs pritartumėte, aš paprašyčiau atidėti pakeitimų pateikimo terminą, kad mes galėtumėm visų pirma panalizuoti žmogaus teisų situaciją, demokratijos atstatymą viršinybės situaciją toje šalyje. Tai reiškia, kad tai reikėtų padaryti maždaug galbūt spalio 16 dienai numatyti tą terminą. E, dar dėl e, žmogaus teisų tarpmanistinės situacijos ir teisinio pagrindo panašu, kad mes e, pamirštame, kad nuo 2010 rugsėjo 1 dienos įsigalioja naujas laikinas sutarimas. Pataisykit mane, jei klystu, bet man atrodo, kad būtent jame taip pat yra ir nuostų dėl darbo žmogaus teisų srityje. Uh, Mes turime tikrai dabar daugiau nei nuo 89 metų, tai yra dar tarybinių laikų sudaryto susitarimo, daugiau galimybių mums atsiveria ir manau, kad prieš ES įkuriant delegaciją Šabadę, galima paieškoti įvairių kitokių sprendimų dar prieš sudarant partnerystės e, ir bendarbiavimo sutarimą mes žinome iš kaiminių šalių patirties, kad yra tokių įvairių kitokių galimybių. Ir be to noriu priminti, kad 2009 balandį Europos parlamentas savo rezoliucijai pasakė penki kad yra penkios šešios pagrindinės gairės, kurias visų pirma reikėtų vykti, kad turint omenyje tą laikiną sutarimą. Ir aš priminsiu, kokie, kokios tai būtų tos gairės, tie standartai, kurie turi būti įvykdinti. Man atrodo, ponas Peterlė apie tai užsiminė irgi. Parlamentas pareikalavo, kad įgyvendant tą laikinąją priekybos sutarimą, Čia tu kalba ne apie kitus žingsnius. Visų pirma, Turkmenistanas turi leisti Raudonojo kryžio komitetui laisvai dirbti Turkmenistane. Taip pat Turkmenistanas turi paleisti visus politinius ir sąžinės kalinius. Trečia, turi panaikinti valstybės nustatytis apribojimus išvykti į užsienį. Ketvirta, turi leisti nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms patekti į šalį, žmogaus teisų organizacijoms leisti laisvai dirbti toje šalyje ir stebėti situaciją. Taigi, kolegos, ar mes savo žodžiu žodžius vertinam rimtai. Ar mes tik tai um, maitinam save gražiamis mintimis, kad žengsime dar vieną žingsnį ir jau viskas pagerės. Tačiau problemos išlieka Turkmenistane. Ir taip, tiesa, yra uh, ir teigiamų ženklų. Pavyzdžiui, Turkmenistanas ratifikavo svarbiausią jungtinių tautų konvenciją. Tačiau mes nesam tikri, kad jie ją ir gyvendina. Uh, Taip pat noriu paminėti, jog Europos komisija, kaip bent jau kiek aš žinau, vyko svarbaus darbinio vizito į Turkmenistaną vos prieš mėnesį. Paprastai Europos parlamentas tikisi, kad komisija atsiskaitytų atitinkamiems parlamento komitetams pateiktų savo išvadas. Kadangi komisijos atstovų šiandien čia yra, jie yra pasirengę atsakyti mūsų klausimus, tai aš norėčiau iš karto ir pastirauti komisijos. Ar dabar komisija mums gali pateikti išsame analizę, kokios pažangos yra padaryta įgyvenant tuos standartus, kuriuos Europos parlamentas nustatė 2009 metais, kaip jie yra taip pat integruoti į laikinai prekybos sutarimą ir ar komisija gali pabrėžti, kad tikrai jau yra juridinis pagrindas dirbti žmogaus teisės rytyje, turint omenyje būtent laikinai prekybos sutarimą. Ačiū pirmininkė už jūsų kantrybę. Bet aš manau, kad žmogaus teisų pakomitečio vardu privalėjau iškelti šios klausimus, turint omenyje Lisabono sutarties nu, nu, suteiktas naujas galimybės. Ačiū, ponia Hautala, tikrai buvo labai įdomios ir protingos jūsų pastabos, jas reikia turėti omenyje ir dabar. Šešilinis, šešilinė pranešėja, ponia Liuzing. Ačiū, galiu iš esmės pritarti, ką e, kalbėjo kolegos. Uh, norėčiau palaikyti ponios Hautalą pasiūlytą e, sprendimų strategiją. Tikrai nesuprantu, kodėl ponė Nikolai mano, kad šiuo metu atėjo laikas sudaryti susitarimą. Aš taip pat labai e, išsami bandžiau išanalizuoti situaciją Turkmenistane, tai labai sudėtinga. Nevyriausybinės organizacijos yra parašiusios išsamios ataskaitas ir išreiškusios rimtas abejonės dėl žmogaus teisų padėties Turkmenistane. Jeigu mes dabar sudarysime susidarime, tai kyla, mano nuomonė, pavojus, kad ekonominiai interesai taps svarbesni negu žmogaus teisės. To negali būti. Šiuo metu mano nuomonė, kadangi nenoriu kartotis, e, tiek pažymėsiu, kad e, mano frakcija GUE NGL atmeta susitarimą bei e, pakartosiu, kad pritariu pono Hautalą pasiūlytai veiksmų strategijai. Ačiū. Klūdė la serija degli interventi. Dėkui. Pasisakė šešėliniai pranešėjai. Dabar ponė Gomeš o po to ponė Aksenaizer, komisijos vardu, dabar ponė Gomiš. Uh, Ačiū pirmininkė, aš tikrai labai paremčiau tai, ką pasakė žmogaus teisų pakomitečio vicepirmininkė ponė Hautela. Manau, kad mm, vertinant pagal tą informaciją, ką gavau iš įvairių šaltinių ir ką, e, kokia yra situacija žmogaus teisų srityje, mes jeigu pažiūrime į pranešimą, mes tikrai negalime sutikti su tokiu precedentu, nes tikrai tai būtų rimtas precedentas, kur žmogaus teisės būtų paukotos vardan ekonominių interesų niekas netrukdo ekonominius interesus plėtoti partnerystės ir bendarbiavimo susitarimo rėmose. Niekas netrukdo Europos delegaciją atidaryti Ašhabadę ir be tokio susitarimo. Šis susitarimas duot, suteiktų politinę paramą tokiam režimui, kuris vis dar e, tragiškai elgesi politinių kalinių, e, politinių teisių srityje, neleidžia partijoms veikti, neleidžia žiniasklaidai e, naudotis laisvėmis, neleidžia, ne, nesuteikia religinių lai, teisių laisvų, neleidžia piliečiams išvykti į užsienį, trukdo pilietinėms organizacijoms veikti, toliau plėtoja korupciją ir taip toliau. Aš tikrai negaliu įsivaizduoti, jog Europos parlamentas pritartų tokiam sutarimui šiame etape. Aš tikrai būčiau um, pasirengusi uh, tuose klausimuose, kuriuos pasiūlė ponė Hautala dalyvauti, uh, kalbėtis tikrai niekas netrukdo komisijai ir valstybėms narėms plėtoti savo ekonominius ryšius su Turkmenistanu. Aišku, vis tik tai atsižvelgiant į tai, kad uh, šalis, kur toks yra žmogaus teisų pažeidinėjimo lygis, tikrai negali būti patikima partnerė. Tikrai čia labai iškus atvejis ir jau yra aiškiai pasakyta dėl to, ką komisija galėtų atsiskaityti po savo vizito rugsėjo mėnesį pagal 218.2 Lisabon sutarties straipsnį demokratijos priemonė. Aš norėčiau žinoti, ar tikrai ji yra naudojama tam, kam turi būti naudojama, tai yra padėti tiems žmonėms, kurie kovojo žmogaus teisų įgyveninimą, o e, išsivadant nuo valdžios kontrolės. Taigi e, norėčiau išgirsti, kokią m, mm, žmogaus teisų rėmimo veiklą e, komisija rėmė per tą priemonę. Taip pat noriu pridurti, kad Tai labai labai rimtas klausimas. Tikrai čia eina kalba ne vien tik tai apie Turkmenistaną, čia eina kalba apie tai, kokį ženklą pasiūs Europos parlamentas komisija ir tarybai dėl kitų sutarčių, kurios, kaip mes žinome, yra rengiamos ir kurios atitinkamai irgi turės milžiniškų padarinių, kai eina kalba apie įstatymo viršenybę atitinkamose valstybėse. Tikrai nesuprantu, labai apgailėstauju, kad turiu tai pasakyti. Niekaip negaliu įsivaizduoti, kad parlamentas patvirtintų tokį pranešimą, kuriame septintame punkte yra pasakyta smerkia, kad nėra nuoseklumo Europos politikos, politikos priemonėse ir kad to nuoseklumo um, nebuvo praeitie. Aš nežinau, Europos parlamentas tikrai jokio nenuoseklumo niekad nepademonstravo. Man atrodo, Europos parlamentas yra pati e, nuosekliausiai dirbanti institucija Europos Sąjungai, ypač žmogaus teisų gynimo srityje. Tai tikrai negaliu sutikti su tokia nuostata, su, su tokiu e, sakiniu pranešime. Grazie, se posso uscire per un attimo dal mio ruolo di presidente. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar norėčiau pasisakyti ne kaip pirmininkas ir išreikšti pritarimą poniai Liozing, bet vėl reikia sėsti į, į pirmininko kėdę ir poniai Aksing iš komisijos žodis, prašau. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks for giving me uh, the word. Ačiū, aš esu Akselnikės, dėkui už suteiktą žodį. Dirbu nuo rugsėjo pirmosios Turkmenistano skyriuje. Visiškai pritariu ir suprantu tą susirūpinimą, kurį išsakė, pasisakė parlamentarai. Iš ties žmogaus teisių padėtis e, tikrai nutolusi nuo bet kokių tarptautinių standartų, mes tą žinome, nebandoma slėpti, e, kokia yra situacija ir kokioje sudėtingoje mm, padėtyje yra turkmenai. Tačiau norėčiau pažymėti, kad neturint jokio teisinio pagrindo labai sunku įgyvendinti subalansuotų santykių su Turkmenistanu darbų tvarkė, įskaitant e, žmogus teisų klausimų kėlimą. Taigi mums reikia e, pagrindų susitarimo, nes be jo labai sunku dar pabrėšiu, kad šiuo metu mes dirbame pagal 89 metų susitarimą. Iš ties e, laikinasis priekybos susitarimas įsigaliojo rūpiučio pirmą dieną šiais metais. Ten yra mm, žmogaus teisių nuostatų, tačiau jos neleidžia pradėti išsames diskusijas su Turkmenistanu dėl žmogaus teisių. Norėčiau pabrėžti, kad laikinas sustarimas kalba apie pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai, bet jis negali būti pagrindų vystyti e, mūsų politiką. Jeigu mes norime nuosekliai ginti demokratiją ir žmogaus teisės, mūsų nuomonė reiktų sudaryti bendradarbiavimo susitarimą mm, su Turkmenistanu. Kadangi mūsų santykiai šiuo metu yra riboti ir mes taip pat e, esame pakankamai izoliuotoje situacijoje, reikia mm, imtis papildomų priemonių. Septintaisiais metais e, Bedi Muhamedov buvo išrinktas prezidentu, buvo duota daug e, pažadų, tačiau jie e, visiškai neįgyvendinti. Tačiau pastaruoju metu konstatuota pažangos, galiu pateikti pavyzdžių, jeigu pageidausite. Iš principo regime paž, pažangą mažinant e, e, žmonių judumą šalies viduje, nors apribojimai visiškai nepanaikinti. Taip pat Ašhabade yra įsikūr, įsikūrė e, organizacija, kuri kovoja žmogaus teisės, mes su jie aktyviai bendradarbiaujame, taip pat pažanga padaryta ribuojant teisėjas saugos institucijų e, veiklą. Ir šių metų pavasarį buvo priimtas naujas baudžiamasis kodeksas, kur sumažintos maksimalios bausmės už sunkius nusikaltimus ir pakeista pati bausmų sistema. Daugiau dėmesio skiriama piniginiams baudoms, ne, o ne įkalinimui. Taip pat reikia skatinti Turkmeniją judėti link e, daugia partinės sistemos ir ten įsteigė mm, nauja e, žemės ūkio ar ūkininkų partija. Labai atidžiai stebime, kaip vyks E, teismų reforma ir kaip keičiasi situacija žiniasklaidos sektorėje. Tai keletas e, pavyzdžių, kad judama teisinga kryptimi, aišku, mūsų lūkesčiai visiškai nepatenkinti, bet bent jau šis tas vyksta. O kadangi mūsų santykiai su Turkmenistanu labai riboti, tačiau per esamus kontekstus mes reagime e, tikrai didelį norą bendradarbiauti e, su mumis. Žinoma, jiems nerūpi e, žmogaus teisės kaip aukščiausias prioritetas, bet tam tikro atsiverimo požymių regime. Tai ką daryti? Negi mes nusisuksime ir nesureaguosime į parodytą norą bendradarbiauti, Tokiu atveju tikrai e, prarastume galimybę bendradarbiauti su šalimi, e, kuri potencialiai gali būti svarbiausių partnerių regione. E, tačiau nereiktų likti nuo šalyje. Nepamirškime, kad ekonomika nėra svarbiausia, bet ekonominiai reikalai padėtų gerinant šalies gyventojų padėtį. Taip pat santykiai su Turkija yra, Turkmenistanu, atsiprašau, yra svarbus dėl Afganistano ir stabilumo didinimo regione. Aišku, nepamirškime ir energetinių klausimų, energetinių išteklių aprūpinimo diversifikavimas mums yra aktuali tema manytumėme, kad sugebėtumėme rasti pusiausvyrą tarp žmogaus teisų darbautvarkės ir mūsų energetinių interesų e, regione. Tačiau, aišku, tuos e, aspektus reikia labai atsargiai subalansuoti. Tikimės, kad e, partnerystės susitarimas mums padėtų siekti šio tikslo. Ponios Gomes ir ponios Hautalos užduotus klausimus norėčiau atsakyti neseniai vykęs apsilankimas buvo minėtas. Aškabade birželį vyko sutikimas žmogaus teisų klausimų. Buvo iškelta daug ir įvairių klausimų, taip pat apie rodiklius, kurios minėjote, taip pat dėl Raudonojo kryžiaus tartautinio komiteto galimybės apsilankyti pasakyti kalėjimuose, taip pat kaltinimai dėl kankinimų, žiniasklaidos situacija, visa tai buvo aptarta sustikimės diskusijos, nėra lengvos, bet jos vykstas. Ir tai jau trečias kartas, kai mes aptarėme e, panašaus pobūdžio klausimus. E, kaip minėjo ponė Gomeš, Kaipgi mes galime panaudoti e, žmogaus teisų ir demokratizavimo instrumentą. Ir Turkmenistanas yra e, ratifikavęs daug įvairių tarptautinių konvencijų, tačiau mums reikia pasitengti, kad jis jas įgyvendintų. Toliau 11-13 metams buvo numatyta virtinė veiksmų, kaip kad skatinti geresnį valdymą, parlamento vaidmens stiprėjimą, taip pat e, palaikysime e, tas didelės pasangas, kurias dedam į švietimo reformą, tai gali sukurti daug pridėtinės vertės bei e, mes pasitikime, kad e, iš ties, kaip kad sakė Turkmenistano prezidentas, švietimo reforma bus jo aukščiausias prioritetas. Atsiprašau, jei kalbėjau kiek per ilgai. Parola, mm, per liko... Ačiū, o dabar aš suteiksiu žodį mūsų nuomonės referentai, kad ji padarytų išvadas. Ar visi sutinkate, kad e, būtų galima šiek tiek atidėti E, pakeitimų pakeitimo terminą, kad sekretoriatas galėtų viską sutvarkyti. Ar sutinka su tuo taip? Tada tuo ir e, baigiam ir suteikiam žodį e, poniai Nikolai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pakeitimų pateikimo termino nukelimo aš visiškai sutinku. Aš nemanau, kad mes negalime e, atimti galimybės iš parlamentarų e, giliau panagrinėti šią temą ir pateikti savo pasiūlymus puikiai susipažinus su ją. Aš netrukus kalbėsiu apie kriterijus, kurie yra nustatyti. E, jie yra išskirti šeši. Ir galiu pasakyti, kad iš dalies jie visi yra tenkinami. Mes kalbame apie Turkmenistaną ir, kaip komisija sakė, egzistuoja labai didelis skirtumas tarp to, kas vyko Niazovo laiku ir, ir dabartinio prezidento laiku. Aš e, galiu pasakyti, kad mes galim kritikuoti, kad nelabai gerai yra laikomasi demokratijos principų. Mes galim pasirinkti, arba mes galim tą šalį kritikuoti, arba nuo jos visiškai nusisukti, nekreipti dėmesį tai, kas ten vyksta. Bet aš manau, kad vis tik iš esmės mes turime remti demokratijos procesą. Manau, kad tai rodo, kad mes galime pabandyti e, įvesti demokratijos normas protingai, išmintingai ir kruopšiai, darbšiai. Tokiu būdu mes galėtume įgyvendinti savo demokratinius ir filosofinius tikslus. Kitaip galim siekti kitų sprendimų, galime likti šios valstybės raidos stebėtojais, bet aš nemanau, kad tai leistų įgyvendinti mūsų vertybės ir normas. Ačiū. Tada perinam prie septinto punkto. Europos bendrijų ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo protokolas. Tai pakeitim, pasiūlymas rekomendacijai e, dėl tokio susitarimo tarp Europos bendrijų ir Moldovos. Tai yra pagrindų susitarimas, bet iš esmės mes kalbame apie bendruosius Europos, e, Moldavijos dalyvavimo ES programuose principus. Prisiminkime, kad turime Kišiniovo protokolą ir parlamentas turi išdėstyti savo nuomonę ir išreikšti pritarimą. Suteikiu žodį ponui Grahamui Watsonui, kuris pristatys šią rekomendaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. President. Praščiau kalbėti trumpai. E, Moldova susiduria su daugeliu iššūkių ir jie yra visiškai kitokie negu Turkmenistano. Moldovo esanti e, padėtis yra labai įdomi, ponė Nikolai Turkmenija labai įdomi prašė, bet Moldova taip pat nusipelno mūsų dėmesio. Dabar jau trejieji, tretieji metai ir e, Europos parlamentas e, susitinka e, su prezidentu Gimbo, kuris dabar paleido parlamentą ir lapkričio 20 įvyks nauji rinkimai Moldovoje. Mes e, turime išreikšti pritarimą bendradarbiavimo sutarčiai. Dabar jau vyksta tokias e, bendravimas ir mes e, norime tik pagreitinti jį. Reikėtų daryti viską, ką galime, kad padėtume Moldovos vyriausybei parodyti savo piliečiams, kad dabartinis Moldovos suartėjimas su ES gali duoti naudingos, naudingų rezultatų visiems. Aš kalbu ne tik apie finansų neparamą, bet ir apie vizų e, režimos palengvinimą, prekybos supaprastinimą ir e, platesnius e, asociacijos sutarties padarinius, kurių mes siekiame. Pone pirmininkė, šis protokolas yra pagrystas bendru ES požiūriu į valstybės partnerės, leidžiant joms pagal Europos kaipinystės e, partnerystę dalyvauti bendrijos agentūrų veikloje ir programuose. Dalyvavimas e, kiekvienoje programoje reikalauja e, supratimo memorandumo parengimo. Supratimo memorandumas turi būti pasirašytas tarp abiejų šalių, bet to e, valstybės partnerės turi įsipareigoti prisidėti finansiškai prie programų. Be abejo, nes jeigu mes tai padarysime su Moldova, kaip kad tikimės, tai pirmiausia turėsime siekti kad toje šalyje būtų politinis stabilumas ir ėjimas link demokratijos, kas leistų protokolai gyvendyti. Dabartinė politinė stagnacija Moldovoje kelia labai rimtą susirūpinimą. Mūsų komitetas nusprendė artimiausioje ateityje nusiųsti e, delegaciją į Moldovą. Mes e, tikimės, kad e, būdami ten susitiksime su įvairiausiais visuomenės atstovais ir pranešime parlamentui apie tai. Tačiau aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu dabar pritartume tarybos sprendimui dėl protokolo sudarimo, leidžiančio e, parengti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Grazie. Ačiū ponė Vatsonai. Labai įtikinamai pakalbėjot. Atrodo, kad visi sutinka. Taigi dabar dedam tašką ir po 11.15 pradėsim išplėstinį prezidiumo posėdį. Ritiro quanto detto, relatore Watson. <laughs> Pone Vatsudas, atsijimu viską, ką pasakiau. Jūs dar atrodo kažką norėjot pridurti? Ar papildė tą, kas jau buvo sakyta? Makovei nori pasisakyti dar parlamentarė. Well, I, I, I think I should... Aš manau, kad reikėtų šitą pasakyti, bet aš galiu tik paremti tą, ką pasakė Vatsonas. Ir e, dar kartą patvirtinti, kad turime remti e, ir skatinti demokratinės jėgas prieš artėjančius rinkimus, nepriklausomai nuo to, kokią politinę e, frakciją jie remia. Iš esmės visos Moldovos demokratinės jėgos priešinasi komunistų partijų, o ne socialistų. Ir mes labai laukime, kada galėsim spalio mėnesį ten nuvažiuoti. Si aggiunge l'onorevole Belder. Belderis. Keletą žodžių, ponė pirmininkė, visiškai palaikau tą kolegos Watson, Watsono pateiktą vertinimą ir jo mintis. Mano gimtinėje vystoma svarbi pilietinė iniciatyva, jos tiklas politinė ir ekonominė e, e, veiklą vystyti Moldovoje, ypač padėti skurdžiau gyvenantiems žmonėms. Nepamirškime, kad e, e, turime pabrėžti, jog EP siekė mm, pagerinti Moldovos, Moldavos situaciją bei Europos e, parlamentas tikrai susitat susitapatina su visais piliečiais, kurie stengiasi gerinti situaciją kaimininėse Europos valstybėse. Ačiū. Interventi nesūno konsensu. Tikrai daugiau niekas nebenori pasisakyti, jeigu ne, tai reiškia visišką palaikymą kolegai Watson.